présidente mesdames messieurs madame la ponios ir ponai pone komisarės laba diena visiems tęsiame darbą pradėsime nuo vak vakarykščio protokolo jis yra išdalintas ar turite pastabų pastabų nėra taigi protokolas yra patvirtinamas Dar vienas pranešimas aš gavau iš tarybos tris